Devos pranešimo pristatymas dėl privataus sektoriaus ir vystimosi. Prašom, žodis pranešėjų keturios minutės. Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė. Mano pranešimas dėl privataus sektoriaus ir vystimosi yra labai naujoviškas, nes čia yra pateikiamas sprendimas kaip sureguliuoti, tuo, tą, sumažinti tą finansinį atotrukį, gyvendinant ateinančių 15 metų finansinę darbo atvarkę. Per pastaruosius 15 metų surinkome daugybę įrodymų, kaip per ateinančius 15 metų pasiekti geresnių rezultatų. Tačiau milijardas žmonių per dieną e, išgyvena vos iš 1,25 dolerių per dieną. Dar 800 milijonų žmonių neturi ką valgyti. Skurdo nemažėja, e, jo nesumažinsime pašalpomis. Tik tai gerovės kūrimas sumažins skurdą mums e, skirta 15 metų, kad sumažintume tai. E, turime 17 naujų tvaraus vystimosi tikslų, kuriuos patvirtino jungtinės tautos pastaraisiais metais, tačiau kaip tas priemonės finansuoti. Paskiros priemonės nepasiteisina. Taigi reikia subokti, kad kiekviena priemonė yra labai brangi. Pavyzdžiui, klimato kaitos poveikio sumažinimas vien tik tai kainuos 250 milijardų eurų. Jungtinių tautų konferencija skirta priekybai ir vystimuisi planuoja, kad bus tam tikras atotrukis tarp poreikių ir turimų galimybių finansuoti. Tas atotrukis bus 2,5 milijardai eurų. Taigi tai yra milžiniška suma, nesuvokiama, protų nesuvokiama suma, mokesčių mokėtojų tai iš tikrųjų baisu ypač suvokiant tai, kad pats mokesčių mokėtojas vos gali sumokėti visus mokesčius ir išgyventi. Turiu pasakyti, kad toks atotrukis turėtų būti mažinamas finansinio sektoriaus pagalba, kuris turėtų dalyvauti vystomoje politikoje, ne apmokestinant daugiau privatų sektorių, bet partnerysčių pagrindų. Visų pirma, reikia sumažinti sukčiavimą mokesčių pavydalų besivystančiose valstybėse valstybėse, nes mokesčiai, kurie nuslepiami ar finansavimas, kuris teikiamas neteisėtai, kainuoja mums iki milijardo eurų per metus. Taip pat dažnai pajamos nukreipiamos į offshorinės sąskaitas trečiasias šalis, mokesčiai nuslepiami per offshorinės bendrovės ir mes neturime brangių mums lėšų reikalingų vystomai politikai. Antra, reikia pareikalauti, kad EBPO valstybės narės laikytųsi savo tikslo nuo bendrųjų nacionalinių pajamų skirti 0,7 procentus vystomai politikai. Taip pat reikia orientuotis į šios politikos variklius, tarp kurių yra privataus sektoriaus partnerių įsipareigojimai, nes būtent jame sukuriama 90 procentų darbo vietų, kas padeda ir vis, besivystančiams valstybėms. Taip pat privatus sektorius yra donoras ir patikimas prekybos partneris. Ketvirta priemonė. Reikia orientuotis ilgalaikės. Mm, finansinės priemonės investicijas iš privataus sektoriaus, e, reikia parengti e, patikimas viešojo pirkimo procedūras e, privačiam sektoriui įtraukti. Šis turėtų investuoti į mokyklų statybą ir eksploatavimą, drėkinimo priemonės, paslaugų teikimą, e, kelių tiesimą ir priežiūrą, uostų statybą, e, per, e, perdirbamąją pramonę. Visa tai sukurs darbo vietas ir atitinkamai lėšas gerovę. Visa tai turėtų patekti į visamosios politikos ir visamosios pagalbos rėmus. Tai sumažins žmonių gyvenančių skurdę skaičių. Turime pasinaudoti neįlinę galimybę, kurią turime. Taigi e, teikiu šį pranešimą parlamentui, norėčiau padėkoti kolegoms iš Deve komiteto, visų frakcijų atstovams, padėjusiems man, rėmusiems mane. E, e, dėkoju Ingrid Grosama, mano tyrimo patarėjai, ačiū Jums visiems. Thank you, Ms. Dėkoju, ponė Dieva. Dabar spontaniški pasisakymai, ponas Venta pirmasis. Labai ačiū, pirmininkė. Privatus sektorius sudaro 80 procentų besivystančių šalių BVP tai yra labai didelį potencialą vystimusi inovacijoms turintis sektorius, tačiau labai dažnai iškyla ir iššūkiai tose šalyse, pavyzdžiui, prasta infrastruktūra, trūksta finansavimo galimybių, į, įmonės, kurios investuoja į tą šalis, turi taip pat e, žinoti apie prievalę susijęs su įmonių socialinė atsakomybė. E, tikrai verta investuoti į tuos regionus ir galime e, labai daug padėti toms šalims, regionams e, sumažinti skurdą ir tai yra naudinga abiems šalims, e, abiems pusėms. Įmonės turi patyrus darbuotojų, kurie savo ruoštų užsitikrina geresnį gyvenimą. Bet reikia veikti pagal tarptautinius standartus, nepriklausomai nuo to, kur veikia įmonė. E, vietos žmonės tokiu būdu galės, e, turės galimybę kreiptis, pavyzdžiui, į teismus esant problemus. Pane Grapinė. Gerbimas pirmininkė, norėčiau pasveikinti pranešėją visų pirma. Manau, kad privatus sektorius yra vienintelė išeitis kovojant su skurdu. E, tvaraus vystimosi tikslai, kurių yra 17, kaip sakė pranešėjas, e, turi mm, duoti mums tam tikrų rezultatų. Mes matome, kad e, įmonių sektorius dar silpnas nukentėjo jisai nuo krizės ir taip pat finansavimo galimybės nedidelės, bet jas galima užsitikrinti geresnės, e, kovojant su mokestiniu sukčiavimu, pavyzdžiui. Mes žinome, kokią informaciją atskleidė Panamos dokumentai. Ir reikia galvoti, kaip taip pat plėtoti e, tose valstybėse įgūdžius žmonių. E, komisija turi paremti privatų sektorių, bet tai reiškia, kad reikia padėti ekonomiškai vystytis kiekvienai šaliai, o ne padėti tam tikriems žmonėms praturtėti. Kad... Ponas Marijas, dėkuoju, gerbimas pirmininkė. Šis e, pranešimas tik tai pratęs ES neokolonijinę politiką. E, tai yra tarsi viršenybė Europos kitų pasaulio dalių atšvilgių, bet reikia pasakyti, kad šis modelis e, ir Europoje pradeda įsišaknyti. Privatus sektorius vaidina ypatingai svarbų vaidmenį, o valstybinis sektorius dėje e, nyksta. Panamos e, dokumentai dar kartą pademonstravo, kad padėtis tik tai prastėja investicijos į besivystančias šalis neišspręs e, vystimosi e, problemų. Investuotojai visuomet yra tarsi akli, jie niekada negalvoja apie aplinkos problemas. Pone Hautela, ačiū pirmininkė. Aišku, kad yra labai daug problemų, teikiant pagalbą vystimusi be oficialios e, vystamusios pagalbos, reikia pastelti ir privatų į sektorių, kad išspręstume globalius iššūkius. E, reikia sukurti palankę verslui, privačiam verslui aplinką, tai yra gera valdysena, atskaitomybės, skaidrumas, e, numatomumas, tai turi būti taikoma visiems Ir kai įmonės e, žengia į besivysančias šalis, jos taip pat turi elgtis sąžiningai, jos turėtų gilintis į vietos sąlygas, turi e, siekti savo veiklą, prisidėti prie skurdo mažnymo, klimato kaitos problemų sprendimo, e, reikia tvariai padėti žmonėms, taip pat gerbti autoktonių gyventojų teisės, moterų teisės ir panašiai. Aš manau, kad uh, jeigu mes e, taip sugebėsime bendrauti su privačiu sektoriumi ir kitais veikėjais prisidedžiais prie e, vystamosios politikos, galėsime iš tikrųjų kažką pasiekti. Ačiū. Thank you. Pone Morvai, ačiū. Sveikinu poną pranešę, poną Devą. Uh, Noriu išskirti tris skirtingus modelius siekiant skurdą panaikinti Šiuo metu vakarų investuotojai, įskaitant e, tarptautinius koncernus, e, užgrobę arba investuoja į tas teritorijas, e, kuriuose kultivuojama žemės ūkis ir tą veiklą stabdo, neleisdami vietos ūkininkams, gamintojams vystytis, aukti bei e, e, jeigu e, jūs galėtumėte pasirinkti, ką remti, ar tarptautinius koncernus, ar vietos ūkininkus ir gamintojus, tai ką remtumėte. Komisijos narė Taisin dabar kalbės. Ačiū pirmininkė, garbėjai nariai, gerbiamas pranešėjau, sveikinu jūsų pranešimą dėl privataus sektoriaus ir visomosios politikos ryšio. Tai didelis įnašas į ES institucijų siekį akcentuoti privataus sektoriaus vaidmenį vystomoje politikoje, pranešime atspindėti prioritetai ir siekiai, kurie susiję ir su komisijos e, prieš keletą metų patvirtintų komunikatu e, viso, besivystančių valstybių atžvilgių. Taip pat tai atliepia ir 2014 birželio ir gruodžio e, vadovų tarybos išvadas. Tarp jų ir visa apimantis ir įtrauklus augimas, darbo vietų kūrimas. Juk Iki 2050-ųjų Afrikos gyventojų skaičius padidės dvigubai, taigi mums reikia 400 milijonų naujų darbo vietų, mažiausiai. Taigi reikia diversifikuoti šalių partnerių ekonomiką, paskatinti, kad ji būtų pagrista visuotinėmis vertybėmis. Aišku, finansų reikia, bet jų nepakanka. E, svarbu, kad resursai būtų mobilizuoti vietoje, kad privatus sektorius prisidėtų ir būtent ES modelis būtų veiksmingas ir išorės tikslams pasiekti. Šiuo atveju reikia subalansuoti privačių ir viešųjų sektorių įnašą. Ir būtent čia, ieškant tinkamo balanso, e, pris, e, veiksmingai prisideda ir Europos parlamentas. Šiame kontekste, ponė pirmininkė, tikiuosi, kad ištekliai, kurie yra skirti laikotarpiu nuo 2014 iki 2020, tai yra 4,8 milijardai eurų skiriamų. E, skiriamų e, išmokų pavydalu 66 milijardai investicijų pagrindų Afrikai, Saharos Afrikai, Azijai e, bus panaudoti veiksmingai. Komisija įsipareigojusi veikti kaip tokių e, bendrų projektų inicijatorė ir prižiūrėtoja. Mes tikimės, kad mūsų strategija bus įgyvendinama ir inovatyviomis priemonėmis, tokiomis kaip elektrifikacijos ar žemės ūkio plėtros iniciatyvos. Manome, kad tai prisidės prie miesto apšvietimo, elektros tinklų tiesimo, um, žemės ūkio iniciatyvų. Taigi, e, manome, kad įgyvendinant tokius projektus svarbios ir pilietinės visuomenės grupės vietos bendruomenės, svarbu, kad vietos vystomosiose strategijose būtų tvarumo siekis komisija ketina virš 2 milijardų eurų skirti privataus sektoriaus įsijungimo e, iniciatyvoms iki 2020 metų. Šią strategiją įgyvendinsime per nacionalinės ir regioninės e, orientacinės programas bei teminės programas gerbiamas pirmininkė, garbėjai parlamento nariai. Aišku, Europos e, demokratija ir diplomatija čia taip pat gali padėti dirbant su trečiosiomis šalimis ir einant darbo vietų kūrimo ir augimo linkme. Siekime, kad investicijos būtų nukreiptos ten, kur tikslingiausia. Nebijokime investuoti į iš ekonominės pusės rizikingesnės sritis. Juk ekonominio sektoriaus augimas yra prielaida transformacijai socialinėje srityje, e, prielaida prisijimti e, drąsesnius įsipareigojimus. Bet čia labai svarbu veiksmus koordinuoti tarp valstybių narių, gerbent subsidiarumo principą, nepamiršti nepamirštant komisijos vaidmens ir šiuo metu komisijos tikslai sutampa su e, e, tvaraus vystimosi tikslais ir ir jungtinių tautų darbo atvarkę. Labai svarbu, kad eitume nuoseklumo keliu ir nuosekliai padėtume besivystančioms valstybėms. Aš visus kviečiu pasinaudoti šią progą. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū diskusijos baigtos